Dear colleagues, it's with uh, some sadness, uh, but also a lot of proud that... The... Gerbiami kolegos, šiek tiek liūdėdama pranešiu, kad paskutinį kartą vadovauju mūsų posėdžiui. E, pirmiausia, noriu pranešti, kad mes turime 18 kalbų darbinių ir posėdis e, bus E, taip sakant, be popieriaus ir bus transliuojamas internetu. Netrukus pereisim prie balsavimo ir kovo antrą baigsis tas laikotarpis, kad galima keisti, e, teikti, galima bus pareikšti pastabas, o dabar mes balsuosime dėl pranešimų, dėl jų rekomendacijų. Kolegos darbas buvo tikrai labai intensyvus, e, pradėjome viską kovo antrą. E, tai vyko mūsų, tuomet vyko mūsų e, steigiamasis posėdis, 47 kartus buvom susitikę ir mes surinkome daug įvairiausių tyrimų, atlikom studijų ir aš manau, kad mes visi dirbome bendrą darbą, laiku tos savo darbus baigiame ir man atrodo tai yra pirmas tyrimų komitetas per dešimt metų, kuris taip intensyviai dirbo ir mes iš tikrųjų laiko netaupėme, dirbome iš pėties. E, šiandien manau, kad balsuosime dėl labai puikių pranešimų ir jie turės reikšmės ne tik čia parlamente, bet ir taryboje bei komisijoje ir taip pat realiam gyvenime turės įtakos tie mūsų pranešimai, jeigu šiandien balsuosime. Ačiū pirmiausia pranešėjams, jie atliko puikų darbą, ačiū šešėlim pranešėjams ir koordinatoriams. Norėčiau pasakyti, kad mes turime labai stiprią koordinatorių komandą ir galiausiai e, pavyko e, atlikti puikų darbą ir koordinatorių ir pranešėjų dėka mums kaip tik ir šešėlinių pranešėjų dėka mums ir pavyko tiek nuveikti. Taip pat ačiū ekspertams e, ir konsultantams, kad atvyko į mūsų posėdį. Jie labai dažnai dirbo e, labai atvirai, labai teigiamai nusiteikę. Ačiū Europos komisijai. Jos atstovai visada buvo pasiruošę ateiti tiek kartų, kiek reikia. Taip pat noriu padėkoti parlamento įvairioms tarnyboms, vertėjams, kurie dažnai turėjo pratesti 10-15 minučių ar net pusvalandžių savo darbą mūsų labui. Ačiū taip pat ir plenarinių posėdžių tarnybai, ačiū vertėms raštu, teisės tarnybai. E, komitetas mūsų nebūtų galėjęs dirbti be jos pagalbos. E, taip pat ačiū parlamento mokslo tyrimų tarnybai ir svarbiausias e, didžiulis ačiū priklauso taip pat ir sekretoriato žmonėms, kurie labai padėjo mūsų tyrimų komitetui. Tai štai, emis E, komiteto posėdžių protokolai sausio 24 dienos ir vasario 9 dienos yra paskelbti internete, jeigu komentarų nesulauksim, jie bus laikikomi patvirtintais. Šiandien jau nebegalime patvirtinti nieko daugiau, galbūt tai padarysime rašinės procedūros metu, e, patvirtinsime šio e, komiteto posėdžio protokolą. Dabar pereisime prie, prie protokolų ir turiu padaryti keletą pranešimų. Turime specialią taisyklę dėl tyrimų komiteto. Tik e, pilnateisiai nariai ir nuolatiniai pakaitiniai nariai gali balsuoti e, šio komiteto posėdžio metu. E, tie asmenys, kurie nėra nuolatiniai nariai ir nuolatiniai pakaitiniai nariai turėtų pranešti apie savo nebalsavimą šio posėdžio metu. Ir taip pat pasiruoškite korteles balsavimui. 12 žmonių kvorumas, 12 dalyvių kvorumas yra pasiektas, atlikime testą, ar viskas veikia. Ir norėčiau užduoti Jums tokį klausimą, ar norėtumėte dalyvauti kito tyriamojo komiteto darbe ateityje? Tiesa, pradedam balsuoti. Tai balsuokime, pasitikinami sistemą. Vote is open. I have three. Trim EPP frakcijos nariais balsuoja per daug. Now? Two. Two? Two? Voilà. Now, now it's fine. Now it's fine, yes, thank you. Dabar regisi viskas gerai. Baigiame balsuoti. Jeigu turite kokiu nors pamastymų dėl to, kokį galėtume sukurti tą būsimą tyrimą į komitetą, būtinai man praneškit. O dabar pereisim prie balsavimo. Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektorio tyrimo ataskaita. Tokį turim pranešimą, dėl balsuosim. Pirmoji dalis, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Kas susilaikė? Atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti, pasitikrindami balsavimą. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta. Dabar Dešimtas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrintame dėl dešimtojo pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dvyliktasis. Kas už? Kas prieš? 15 pakeitimas buvo atmestas, tai dabar balsuojam dėl 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 14. Už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrintame dėl 17. Balsuokime, kolegos. Baigiame balsuoti atmesta. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl kompromiso numeris 1. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė atmesta. 24 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25 kas už, prieš, Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuojame dėl antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime. Kompromisas numeris 2 ir tikrinam balsavimą dėl jo. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 29. Balsuojame dėl jo kaip priedo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 33. Kas už? Prieš. Tikrinamės. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 36. Kas už? Prieš. Neaišku. Tikrinamės. Dėl 36. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 25 už. Prieš. Tikrinamės. Dėl 35 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmesta. 32 pakeitimas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. Septintoji dalis, keturiasdešimtas pakeitimas, čia turime žodinį pakeitimą, visi tai regis žinome, kas už. Prieš. Man atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkim dar. Baigėme balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta. 14 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 47. Už. prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Man atrodo, suklydau, sakydama, bet pasitikrinkim, nors atrodo, aš suklydau, sakydama, kad patvirtinta, pradedam tikrinimasi. Baigiame. Keturiasdešimt devintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės dėl 49. Tikrinkimės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penkiasdešimtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penkiasdešimt pirmas už, prieš, susilaikė atmesta. 52 ir 53 identiški, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Keliaujame prie 12 kompromiso, kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 pakeitimas, turime dvi dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės 59 pakeitimo antrąją dalį. Patvirtinta. 62. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 63. Už prieš susilaikė atmesta. 64. Už prieš tikrinamės dėl 64. Baigiame balsuoti. Atmesta. 65 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 66 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 67 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 68 už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 77 kas už kas prieš susilaikė atmesta. 78 už prieš susilaikė, patvirtinta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, tikrinamės. Dėl 80 pakeitimo balsuojame dabar elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 86 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 87 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 88 už. Kas už? Prieš? Atmesta. Tiesa, kas susilaikė dar, sako pirmininkė, atmesta. Hm. 80. Dėl 88 tikrinamės. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 89 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tryliktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo, kad atmesta, bet kadangi balsuom dėl kompromiso, tai pasitikrim dėl to tryliktojo. per daug vienu alde kolega balsuoja. Baigiame balsuoti. Tuo būdu kompromisas yra atmestas. 93 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė atmesta. 94 už. Prieš susilaikė, nelabai aišku. Tikrinkimės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 95. Pakeitimas pirmoji jo dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta, bet dėl visako pasitikrinkim. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji šio pakeitimo dalis. 95 pakeitimo kas už. Prieš susilaikė atmesta. 76 su žodiniu pakeitimu, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 97 su žodiniu pakeitimu, kas už. Prieš. Tikrinamės. Dėl 97. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 105 pakeitimas, kas už? Prieš. Tikrinamės. Dėl 105. Baigėme balsuoti. Atmesta. 106 ir 107 pakeitimai, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 108, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 10 kompromisas, kas už? Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 111, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 113, kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 116 už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 117 už, prieš, susilaikė, atmesta. 119 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 121 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 125 kas už prieš, susilaikė, atmesta. 124 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 129 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 130 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 100 gerai, 130 balsuojame kortelėmis. The vote is closed. Baigiame. Priimta. 132 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 133 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 134 už, kas prieš, atmesta. 135 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 136 už, prieš, susilaiko atmesta. 137 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 139 už, prieš, susilaiko atmesta. 138 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 140. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 141. Už, prieš, susilaiko atmesta. 142. Už, prieš, susilaiko. Balsuojame kortelėmis, pradedame. Baigiame. Atmesta. Taip, atmesta. 143 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 144, 145 kartu už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 146 už prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 151, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 152, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 153, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 154, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 155, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 156 už, prieš, susilaiko atmesta. 158, kas už, Kas prieš? Neaišku. Atrodo, kad atmesta. Vis dėlto balsuokime kortelėmis dėl 158. Pradedame. Baigime. 158 akivaizdžiai atmesta. 159 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 160. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 161 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 162 už. Prieš. Susilaiko priimta. 11 kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 171 už, prieš, susilaiko atmesta. 172 už, prieš, susilaiko atmesta. 173 už, prieš, susilaiko priimta. 175 už Vis dėlto 174, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 175 už, prieš, susilaiko priimta. 178 už, prieš, susilaiko priimta. 178. Balsuojame kortelėmis. Rezultatas kol kas neaiškus. Jeigu įmanoma, aš norėjau paprašyti kad būtų dar kartą balsuota dėl 174. Man atrodė, kad buvo priimta. Labai viskas greitai vyko, nelabai susigaučiau. One seven, sorry, sorry, you want to... Norėtumėte, kad dar kartą balsuotume dėl 174, prašom. 174. Prašome balsuoti kortelėmis. 174 balsuojame kortelėmis. The vote is closed. Baigiame. Atmesta. Vienas septyni aštuoni. Vienas septyni aštuoni. Balsuojame kortelėmis. Balsuojame. The vote is closed. Baigime. Priimta. Dabar 180 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 181. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 183. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 182. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 184 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 185 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad pritarta, bet vis dėlto pabalsuokime kortelėmis. Pradedame. The vote is closed. Baigiame. Pritarta. 186 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 187 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 188 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 189 už. Prieš susilaiko pritarta. 1,90, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 111 už, prieš. 191 balsuojame kortelėmis, padedame balsavimą. Baigiame. Atmesta. 192 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 193 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 194 už. Prieš. Kortelėmis balsuojame dėl 194. Pradedame. Baigime. Patvirtinta. 195. Už. Prieš. Susilaiko pritarta. 196. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 197. Už. Prieš. Susilaiko atmesta atmesta. 198 už. Prieš. Susilaiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis. 198. Balsuojame kortelėmis. Dar kartą, pabandome dar kartą dėl 198. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 199. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 200 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 201 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 202 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 203 kas už. Kas prieš. Susilaiko atmesta. 204 už, prieš, susilaiko atmesta. 205 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis dviem dalimis. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko pritarta. Kas už antrąjį dalį? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Penktasis. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Šeštasis už prieš. Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. 31 pasas prieš. Septintasis už. Prieš. susilaiko, atmesta. Dabar kelbiu trumputę pertraukėlę, kad politinės frakcijas aptartų galutinius rezultatus. Colleagues, I think we're ready to vote on a roll call vote. Um. Kolegos, dabar balsuosime. Vardinis balsavimas. Visus kolegas norėčiau informuoti, kad dabar balsuosim ne dėl viso pranešimo, o tik dėl faktinių dalių to pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Puikus rezultatas. Sveikinu pranešėjus, noriu tik tai informuoti e, juos, kad aš nebalsavau, bet būčiau balsavus už, jeigu, jeigu būčiau. Dabar periname prie antrojo pranešimo. Tai yra rekomendacijų parengtų atlikus išmetamųjų taršalų matavimo automobilių sektorė tyrimo projektas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Dešimtas ir vienuoliktas identiški, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl dvylikto pastikrinkime. Pradedame. Baigiame. Priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko atmesta. 15 už, prieš, susilaiko atmesta. 17 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Dėl 11. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Rimta. 27. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 29. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintas kompromisas. Dėl 29 norite pastikrinti? Gerai, pradedame. Pasavimas baigtas. Atmesta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trisdešimtas. Už. Prieš susilaiko atmesta. 32 už, prieš, susilaiko primta. 31 už, prieš, susilaiko atmesta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko, priimta. 37 už, prieš, susilaiko, priimta. 38, atsiprašau, 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už. Norite pastikrinti dėl 39? Gerai, pradedame. Baigiame. Atmesta. Keturiasdešimtas už. Aš nebalsuoju, todėl kad e, mūsų frakcijos narių yra maksimumas. Kas už 40, kas prieš, Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko? Priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko? Priimta. 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime. 52. Dėl 52. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, pasitikrinkime dėl dešimtojo elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 58. Kas už 58 pakeitimą? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 61 už prieš, neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame, baigiame. Atmesta. Dabar 62 pirma dalis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 62 pirmos dalies. Pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 70. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 74 už, prieš, susilaiko, atmesta. 78 už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. 79. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 84. Už. Prieš susilaiko priimta. 85 už, prieš, susilaiko atmesta. 86 ir 87 identiški, kas už juos, kas prieš, susilaiko atmesta. 88 už, prieš, susilaiko atmesta. 89 už, prieš, susilaiko atmesta. 90 ir 91 identiški, už, prieš, pastikrinkime. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 92. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 93. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 95. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 96. Už, 96. Atsiprašau, 94. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 96. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 96. Balsavimas baigtas. Atmesta. 97. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 98. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 99 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl antrosios dalies. 99. Pradame. Samas baigtas. Atmesta. Šimtasis. Kas už? Prieš susilaiko, atmesta. 101. E, Kas už? Prieš. Susilaiko, atmesta. 102. Kas už? Prieš. Susilaiko, atmesta. 103. Kas už? Prieš. Susilaiko, priimta. 104. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 104. Pradedame. Baigiame. Priimta. 105 už, prieš, susilaiko, atmesta 106 už, prieš, susilaiko, priimta, 107 už, prieš, susilaiko, atmesta, 109 ir 110, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, atsiprašau, priimta, 111 už, prieš, susilaiko, priimta. 112 už, prieš, susilaiko, priimta. 114 ir 13, kas už, prieš, susilaiko, ne visiškai aišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 113 ir 14. Pradedame. Baigiame. Aiškiai atmesta. 115 ir 16 už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Elektroniškai pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 120 už prieš. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 122. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 122 balsavimas sprendimas. Balsavimas baigtas. Aiškiai priimta, bet e, iš rankų nebuvo aišku. Dar du puslapiai ir viskas bus baigta. 123, kas už, prieš, susilaiko, aiškiai atmesta. 1, 2, 4, už, prieš, susilaiko, atmesta. 1, 2, 5, už, prieš, susilaiko, priimta. 1, 2, 6 ir 1, 2, 7, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1, 2, 8, kas už, prieš, At... Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradame. Priimta. 1-3-0. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 133. 129, atsiprašau. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 132. Už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 1, 3, 4. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 1, 3, 7. Už. Prieš. Nėra pakankamai aišku dėl 137. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigta. Priimta. 138, kas už, prieš, silaiko, pri, atmesta. 139 ir 140, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 147, už, prieš, susilaiko, priimta. 150 už, prieš, susilaiko, priimta. 142 už, prieš, susilaiko, priimta. 143 už, prieš, susilaiko, priimta. 154, kas už, prie, susilaiko, priimta. 155 prieš susilaiko priimta. 156 už prieš susilaiko priimta. Dabar žodinis pakeitimas, ponė Monefo. Ar visi sutinka, kad reikia balsuoti jo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 157 už, prieš, susilaiko, atmesta. 158 už, prieš, susilaiko, priimta. 159 už, prieš, susilaiko, atmesta. 160 už, prieš, susilaiko, atmesta. 161 pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 162, 162, prieš, susilaiko, atmesta. 163, už, prieš, susilaiko, priimta. 164, už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 165. Už. Prieš. susilaiko atmesta. 167 už, prieš, susilaiko priimta. 166 už, prieš, susilaiko priimta. 168 už, prieš, susilaiko priimta. 169 už, prieš, susilaiko atmesta. 170 už, prieš, susilaiko atmesta. 171 už, prieš, susilaiko priimta. 172 už, prieš, susilaiko atmesta. 173 už, prieš, susilaiko atprimta. 174 už, prieš, susilaiko atmesta 175 už, prieš susilaiko atmest priimta 176 už, prieš susilaiko priimta 177 už, prieš susilaiko atmesta 179 už, prieš susilaiko atmesta. 178 už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime dėl 178. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 180. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Vienas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antras. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Prieš. Susilaiko. Pirmoji dalis. Kas prieš pirmą dalį? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, pasitikrinkime, nes neaišku, dėl ketvirtojo pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Šeštas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Dabar baigiamasis balsavimas. Ar kas nors norėtų pertraukos? Ne. Tuomet vardinis balsavimas ir pradedame. Balsavimas baigtas. Puikus rezultatas. Sveikiname. Nuoširdžiai sveikiname pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus. Jeigu nėra kitų klausimų, tuomet sustiksime per plenarinį posėdį. Pažadu, jog atšvesime e, tai, kad pasiekėme puikų rezultatą šiame tyrimo komitete ir linkiu visiems ko geriausios kloties per plenarinį posėdį. Dėkuoju.